žodžiu komisijai kainų krizė Europos kiaulienos sektoriuje. Klausimą patikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pirmasis kalbės šio klausimo autorius Česlav Adam Sikirskis. Pane pirmininkė, komisijos nariai, ponės ir ponai. Užduodame šį svarbų klausimą, kadangi problema iš tiesų yra labai opi. Ir labai aiškiai juntama Europos kiaulienos rinkoje. Puikiai žinome, kad pasaulinis tendencijos kainų šiuo metu yra tokios, kad kainos maisto produktų krinta, tiksliau krenta jau ketverius metus. 2015 metais kainų mažėjimas siekia 15 procentų, tačiau bendrosios žemės ūkio politikos veiksmai nuolat buvo nukreipti į rinkų stabilizavimą žemės ūkio, taip pat ir į ūkininkų pajamų stabilizavimą bei e, siekį stabilizuoti tarpusio santyki paklausos ir pasiūlos. Taigi bendro žemės ūkio politika yra aukštai vertinama Europos visuomenės, aukštai vertinama ir pačių ūkininkų, tačiau padėtis tampa ypatingai sudėtinga. Turime informacijos apie tai, kad bendro žemės ūkio politika vis labiau tampa priklausoma nuo užsienio prekybos, nuo to, kas vyksta pasaulio rinkose. Neveltui kalbėjau apie mažėjančias pasaulio maisto kainas. Taigi, noriu dabar suformuoti klausimą, kuris jums yra žinomas vis dar taikomas Rusijos embargo maisto produktų importui už dėl to užsidarė ben iš didžiausia, viena iš didžiausių kiaulienos eksporto rinkų. Tai yra dar viena papildoma problema, bet tų, kurias jau anksčiau minėjau, dėl to didėja spaudimas supirkimo kainoms ir supirkimo kainos taip pat neatspindi netgi ir ciklinių pokyčių. Cikliniai pokyčiai yra normalus dalykas, tačiau tai, kas vyksta, praktiškai yra blogiau nei anksčiau vykusi krizė. E klasės kiaulienos kaina tik per gruodį nukrito 9 procentais, o reikia turėti omenyje, kad šis procesas vyko prieš kalėdų ir naujų metų šventes. Supirkimo kainos daugelį atveju neatitinka gamybos sąnaudų. Tačiau tos paramos, kuri dabar yra teikiama, gali nepakakti tam, kad būtų kainos stabilizuoti. Tai yra privataus saugojimo paramos mes turime mokėti už tos sukauptos mėsos atsargų saugojimą. Tai gali sukelti e, papildomas sąnaudas ir išlaidas, o kai ta mėsa bus pateikta į rinką, tai e, supirkimo kaina gali dar labiau nukristi. Taigi nori mūsų komitetas užduoti tokį klausimą. Ar komisija ketina uh, imtis tolesnių veiksmų, pratesiant privataus saugojimo programą ir e, kokiu dar papildomų veiksmų e, ketina imtis komisija, kad įtakotų padėti rinkoje ir stabilizuotų supirkimo kainas. Nes vis tiek kažkada reikės tą saugomą mėsą e, privačia, privataus sandėliavimo sąlygomis parduoti rinkoje. Nes šiuo metu e, ši padėtis e, daugiausiai kenkia žemdirbiams ir ūkininkams, kurie patiria daugiausiai nuostolių ir e, saug... <clears throat> nes visoje prekybos grandinėje mes puikiai žinome, kad e, ūkininkai yra tas silpniausioji grandis, nes visas papildomas sąnaudas ir išlaidas prekybininkai perkelia dažniausiai ant ūkininkų pečių, ant gamintojų pečių toje prekybos grandinėje. Pat noriu paklausti, kokiu papildomų veiksmų komisija ketina imtis e, e, taip pat ir e, kitų su keulieną susijusių gaminių atžvilgių, tai yra lašinių, taukų ir tų produktų. Taigi reikia galvoti apie dabartinės situacijos pasiekmes ir iš anksto dėkoju už atsakymą. Johannes Han dabar komisijos vardu atsakys užduotą klausimą. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Europos kiaulienos sektorius iš tiesų patekęs į sudėtingą padėtį. Pagrindinė priežastis yra smarkiai padidėjusios gamybos apimtis per pastaruosius dviejus metus, susidariusi Rusijos eksporto rinka situacija pablogino, tačiau tikrai ne vienintelė yra šios situacijos priežastis. Komisija ėmėsi atitinkamų priemonių skirtų privačiam sandėliavimui keulienos ir šių metų sausį 90 tūkstančių tonų keulienos buvo tokiu būdu sandėliuojamas, skiriant daugiau nei 27,5 milijonų eurų. Turint omenyje, kad rinkoje iš metų pradžioje įsivyravo žemos kainos, tai buvo išimta keuliena iš rinkų kuriam laikui ir mes pradėsime šią keulieną sandėliuojamą pardavinėti vasaros pradžioje. Šios komisijos priemonė, ši komisijos priemonė gali būti taikoma tik tai trumpą laiką, nes jeigu sandėliuojamas kiekis taps per didelis, tai gali turėti neigiamos įtakos šaldytų produktų rinkai. Todėl pradėjus kristi kainoms, aišku, ir žemdirbiai, ūkininkai pajuto e, šios sandėliavimo priemonės tiesioginį poveikį. Noriu pasakyti, kad e, tokiamis priemonėmis kaip privatus sandėliavimas ir kitomis rinkos reguliavimo priemonėmis mes negalime pakeisti rinkos, tačiau galime palengvinti prisitaikymą prie rinkos pokyčių. Šiuo metu mes matome, kad rinka reaguoja. Papildomai be šių tiesioginių paramos priemonių kiaulienos sektorius gali pasinaudoti 15 metų rugsėjai patvirtintomis solidarumo priemonėmis. Tokiu būdu šios priemonės taikomos tikslingai gyvulininkystės sektorijoje. Joms skirta daugiau nei 24 milijonai eurų, kalbant apie taukus, lašinius ir subproduktus. Komisija jau Rusijos atžvilgių pradėjo atitinkamas procedūras e, PPO e, ir iš Ženevos jau esame gavę kol kas dar neoficialią informaciją apie tai, kad e, PPO palaiko ES poziciją. Tai sustiprins mūsų darybinės pozicijas dėl rinkos prieigos. Pabaigai noriu pasakyti, kad komisija labai atidžiai stebi padėti rinkoje ir jeigu prireiks, tai kaip ir anksčiau tinkamu laiku imsis reikiamų priemonių. Ačiū uždėmesi. Äh, äh, Ačiū komisijos nariui. Dabar išklausysime kalbėtojų politinių frakcijų vardu. Visų pirma, APP e frakcijos vardu Daniel Būda, pusantros minutės. Ačiū. E, Pone pirmininkė, Europos žemės ūkis išgyvena sunkius laikus dėl e, embargo Rusijai ir dėl to, kad sunku rasti naujų rinkų. Ypač nukentėjo keulienos sektorius. Šiandien pagaminti vieną kilogramą e, kainuoja daugiau negu eurą, o parduodama jį už mažiau negu eurą. Tai netoleruotinės priemonės, nes galiojančios taisyklės nepasiekia pasikeitė ir reikia kelti retorinį klausimą, kam dirba e, keulienos augintojai, tikrai ne vartotojams. Ir komisija siūlo pagalbą privataus sandėliavimo per plataus sandėlę baramą, tačiau to nepakanka stabilizuoti kainas. Be to, kai kuriuose valstybėse narėse tos priemonės buvo neveiksmingos, pavyzdžiui, Prancūzijoje arba Rumunijoje, nes ne, nėra pakankamai privataus sandėliavimo erdvės pakankamai sandėlių. Todėl reikia naujų priemonių šiam sektoriui ir e, reikia, kad komisija patikintų, kad bus skirta tiek pagalbos, kiek iš tikrųjų reikia. Taip pat norime paklausti, kaip su E, Rumunijoje auginamomis keulėmis, kur jau aštuoneris metus mes auginame keulieną, kurie atitinka ES reikalavimus ir nori pardavinėti keulieną ES, kadangi tenkinami visi reikalavimai, ne, netoleruotina, kad situacija nesikeičia. Ačiū. Socialdemų frakcijos vardu ponas Andrijo. Dvi su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, jūs sakote, kad įplaukos ūkininkų, įplaukos kiaulienos augintų įplaukos stabilizavosi. Bet mes tikriausiai gyvename skirtingose Europose. Šiandien Prancūzijoje kas dvi dienas nusižudo uh, ūkininkas ir taip jau vyksta daug metų. E, ūkis išgyvena, žemės ūkis išgyvena krizę ne tik Prancūzijoje, bet ir visur Europoje, visur prastėja situacija, o keulienos sektorius patys tokia pati kaip ir vaisių ir pieno. Apgalėstauju, kad nebuvo surinktos diskusijos dėl žemės ūkio sektoriaus, e, kuomet buvo daugiau narių dalyvaujančių ir dalyvaujant e, ponui Hoganui. Pone Hoganai, jūsų E, nebuvimas čia e, reiškia, kad jums visiškai nerūpi tūkstančiai kenčiančių ūkininkų. 30 procentų kiaulienės augintojų atsidūrė krizėje, o o 10 procentų jų jau bankrutavo nuo krizės pradžios. Taip vyksta jau porą metų. Mes stebime krizę šioje rinkoje ir, kaip žinote, tik Europos komisija turi teisę reglamentuoti šiuos klausimus. Pone komisijos nari, dar kartą prašau jūsų išklausykite mūsų iki 14 e, e, kovo vyksančią e, tarybą. Pasitelkite rinkos organizavimo reglamento priemonės galimybę taikyti išskirtinės priemonės. Jeigu būtų ir galiotų kitokie reikalavimai dėl skerdienos dydžio, mes galėtume išspręsti šią situaciją. Reikia Taip pat daugiau privataus sandėliavimo pagalbos, kad būtų galima parduoti produkciją eksportui ir tinkamai žymėti etiketėmis e, gamyb, e, produktus, kaip to prašo vartotojai ir mes. Ir galiausiai, ponė komisijos nariai, kaip sako ponas Sekirskis, pasitelkite reikalingas diplomatinės priemonės, kad būtų e, atšauktas embargo Rusijos, sanita, e, Rusijos embargo dėl sanitarinių sumetimų. Ir šiandien nėra galimybės, nėra tinkamiausias būdas ieškoti naujų rinkų kitame pasaulio gale, bet matyti situaciją išspręsti vietoje. Ačiū. EKR frakcijos vardu ponas Vaisehovski, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, ūkininkų, e, keulienos augintojų padėtis ES yra sudėtinga visur, visose šalise, bet yra ypač sudėtinga kai kuriuose šalise, mano šalyje, Lenkijoje. Mūsų keulienos augintojai nukentėjo dėl trijų dalykų. Afrikinio keulių maro, Rusijos embargo ir e, ES žemės ūkio politikos, kuri negina smulkiųjų ūkininkų, e, kurie, ypač tų, kurie turi mažus šeimų ūkius. Po, politika palankesnė stambiems e, ūkiams. Lenkijoje prieš aštuoneris metus buvo 90 milijonų e, gyvūnų, o dabar neliko nei pusės reikia paramos kiaulienos augintojams, reikia daugiau privataus sandėliavimo paramos, reikia veiksmų, kurių pagalba atvertume naujas rinkas Europos mėsai. Naujų, taip pat reikia eksporto subsidijų. Šie veiksmai gali ir turi pagerinti situaciją, kuri šiuo metu yra dramatiška. Kiaulienos gamintojai prašo mūsų pagalbos. Ačiū. Alde frakcijos vardu dabar. Ponas Jan Huitama, vienai minutė. Ačiū pirmininkė, mėly kolegas. Kiaulienos kainos supirkimo krinta dėl gamybos perviršiaus ir e, Rusijos taikomo embargo e, prisidengus tariamo afrikinio keulių maro pavojumi. Japonija elgesi, pažiūrėjau, kitaip ir įsileidžia mūsų kelieną, reikia ieškoti naujų rinkų. Tačiau reikia pagerinti ir situaciją susijusią su e, keulienos gamyba, reikia daugiau investuoti į gyvūnų gerovę ir aplinkosaugą. Ir e, investicijos, kurios yra vykdomos, turi atsipirkti per rinkos kainas. Kuriuose šalyse pinigai iš e, Briuselio naudojami tam, kad ir toliau būtų didinamos kiaulienos gamybos apimtis, nepaisant esančio perviršiaus. Todėl susitarimai ES lygių nėra tinkamai vykdomi puiku matyti, kad ir pats sektorius imasi iniciatyvų tam, kad sustiprintų savo pozicijas rinkoje, dėkdamas įvairias naujoves, tam reikia skirti daugiau dėmesio. Ačiū. Uh, Ačiū. GUE e, frakcijos vardu ponas Viegas. Kaip sako Kaip sakoma, Portugalijoje ES institucijos sukūrė visiškai nereglamentuojamą situaciją, nes mm, pasitikėjimas rinkomis visko neišsprendžia. Būtina užtikrinti, e, kad e, gamybos priemonės priemonių savininkai būtų viešasis sektorius. Mes importuojame 40 procentų pagaminamos produkcijos Portugalijoje, tačiau kainos yra pavojingai e, žemos ir e, kelia grėsmę. Pirmininkė, e, padėtis reikalauja netidėliotinų priemonių, negalime bandyti visko iki, spręsti kaip iki šiol, reikia užtikrinti ūkininkams sąžiningą, deramą atlyginimą už jų darbą. Uh, kiekvienai. E, taip pat reikia užtikrinti e, galimybę apsirūpinti maisto produktais. Nenorime, kad dar viena pramonės rytis išdinktų, išnyktų po mūsų įstojimo Europos Sąjungą. Žaliųjų frakcijos vardu e, parlamento narys ponas Ropė trims minutėms. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė, mėly kolegos niekam ne paslaptis jog kiaulienos sektorius yra gilioje krizėje kaip ir pieno sektorius ir kiti. šiandien kiaulienos supirkimo kainos yra žemiausios per paskutinį dešimtmetį per metus jos vidutiniškai sumažėjo trylika procentų. tiesa parduotuvėse kaina mažėja kur kas lėčiau jei apskritai jinai mažėja. visi žinome jog daug kiaulininkystės ūkių yra pasiėmę kreditus modernizuoti gamybai įgyvendinti gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus. todėl žemos supirkimo kainos verčia kelti klausimą ar kiaulininkystė europoje apskritai gali išgyventi. kokia tai priežastis? priežastis sakyčiau yra dvejopa viena vertus išaugusi pasaulinė kiaulienos pasiūla kita vertus reikalingos tačiau brangiai kainuojančios gyvūnų gerovės priemonės europoje. ne paskutinį vaidmenį vaidina ir ne visuomet sąžiningas prekybininkų elgesys ir afrikinio kiaulių maro protrūkis. ką galime padaryti? manyčiau kad reiktų e, pradėkime nuo tarptautinės konkurencijos sąlygų suvienodinimo. kodėl mes verčiame savo ūkininkus laikytis gyvūnų gerovės reikalavimų tačiau leidžiame importuoti ketvirčiu pigesnę mėsą iš tokių šalių kaip jav ar brazilija? kuriose gyvūnų gerovės standartų beveik nėra. be to turime žinių kad ten mėsiniai gyvūnai yra šeriami pašarais su genetiškai modifikuotais organizmais. kviečiu komisiją imtis priemonių apriboti mėsos importą iš trečiųjų šalių kurios taiko žemesnius nei europiniai gyvūnų gerovės standartai. dar geriau būtų jei komisija imtųsi realių veiksmų ir pasaulio prekybos organizacijos mastu siūlyti įdiegti aukštus pasaulinius mėsinių gyvūnų gerovės standartus. antra imkimės priemonių užtikrinti sąžiningą pridėtinės vertės paskirstymą ribokime prekybininkų savivalę jų galimybėmis manipuliuoti lentynų mokesčiais. trečia primenu jog ūkininkai labai laukia realių eksporto skatinimo mechanizmų omenyje turiu visų pirma eksporto garantijų sistemą. ir pabaigai bet nemažiau yra svarbus klausimas afrikinių kiaulių maras. ši liga išplitusi kai kuriose e, valstybėse narėse įskaitant ir mano šalį lietuvą kenkia europos sąjungos kiaulienos reputacijai ir riboja eksporto galimybes. lietuvos institucijoms pavyko sustabdyti šios ligos plitimą tačiau ūkininkai patiria didelių nuostolių dėl su ja susijusių nesąžiningų komercinių praktikų kai supirkėjai siūlo itin mažą kainą už sveikas kiaules užaugintuose ūkiuose patenkančias net ne į saugią trečią zoną. Ačiū. Pone Roper, sutinkate atsakyti klausimą pagal mėlynąją kortelę, kurį, kurią nurašduoti ponas Štefan Ek, prašau. Pone Ek, prašau. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mielas kolega, pats turbūt puikiai žinote, kad ES negali taikyti gyvūnų apsaugos ir gerovės standartų už ES ribų. Noriu jūsų paklausti, ar norite iš tiesų tuos gyvūnų gerovės ir apsaugos standartus, kuriuos sunkiai iškovojame Europos Sąjungoje, dabar sušvelninti arba jų atsisakyti tam, kad užsitikrintume geresnę rinkos kainą. Aš tuo negaliu patikėti. E, labai ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai geras klausimas. Aš ir savo kalboje sakiau, kad europos standartai yra pakankamai aukšti ir neturėtų būti taip kad iš kitų šalių įvežama daug žemesniais standartais tokiu būdu numušamos kainos ir mūsų kiaulienos rinka negali konkuruoti ir tokiu būdu ūkininkai gauna mažą supirkimo kainą o dalis žmonių valgo atvežtą blogą produktą. efdd e e frakcijos vardu parlamento narys coburn jo atrodo nėra. Ir toliau ponė Dominik Bildė. Europos tautų ir laisvės frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Keulienos sektorius Europoje šiandien išgyvena esminę krizę, kuri yra mūsų su e, žemės ūkio nualinimo rezultatas, kuriuo e, pasirūpino Europos komisija. Visų pirma, Rusijos embargo. E, dėl sankcijų sužlugdyti daugybę ūkininkų Europoje ir Prancūzijoje reikia atšaukti šį embargą, kuris tiesiogiai atsiliepia ir kainoms. Taip pat nėra pusiausvėros tarp pasiūlos ir paklausos. Europoje Europos produkcijos masai išaugo 3 procentais, tai reiškia, kad yra 10 milijonų papildomų tonų mėsos. Prancūzijoje e, Prancūzijos ūkininkai e, tapo Vokietijos ir Ispanijos ūkininkų e, metodo auka, kurie taiko dempingavimo praktiką ir daug mažiau moka už darbą ūkiuose. Uh, arba nesilaiko šių normų. Prancūzijoje vyriausybė e, siūlo eurą 40 už kilogramą e, ir tai, ir tai reiškia, kad ūkininkai vos išgyvena. Pr, e, stambieji komersantai boikotuoja nacionalinės rinkas, įveža pigią mėsą iš svetur. E, Turime nepamiršti gyvūnų e, gerovės, taip pat e, direktyvą dėl kiaulio apsaugos, tačiau negalime e, ta, šioje situacijoje toliau leisti, kad šalis kentėtų. E, ir įvežti produkcijos iš tų šalių, kur sanitarniai ir aplikosauginiai reikalavimai netitinka musiškių. Kaip galime manyti, kad ES pasirūpins ūkininkis, kai ji atsisako nutraukti dėrybas, susmeduoti dėrybas dėl transatlantinės sutarties, dėl kurios mes, mūsų ūkininkai privalės e, e, konkuruoti su JAF ūkininkais ir mūsų e, gamybos kainos yra 46 procentų e, didesnės, taip pat bus primestas priva, privalomas žymėjimas etiketėmis. Äh, äh, äh, Ponas Lins. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, mėly kolegos, labai dėkoju už tai, kad yra surinkta ši svarbi diskusija, sižvelgiant į žemės ūkio svorį ES politikoje ir turint omenyje, kokią sunkę padėtį yra patekę nemažai ūkių. Tačiau kartu noriu pabrėžti, kad mm, tai, kad ši diskusija vyksta ketvirtadienį po pietų, manau, kad nėra labai geras dalykas. Padno Virtembergo žemėje ketvirtadaliu per pastarosius kelius metus sumažėjo keulienos gamybos ir auginimo apimtis daugiausiai dėl to, kad e, skerdienos kaina šiuo metu siekia eurą ir 30 centų už kilogramą ir su tokiamis kainomis tikrai ilgainių išsilaikyti negalime ūkininkams. Todėl būtina nedelsiant imtis veiksmų. 2015 metais buvo pradėta gyveninti nauja e, parama ir Vokietijoje šią paramą iš 700 tūkstančių e, ūkių pasinaudojo daugiau nei 550 tūkstančių, e, tačiau reikėtų prisimti savo atsakomybės dalį taip pat ir tarpininkai bei prekybininkai. Taip pat noriu pasakyti, kad e, pirmadienį džiaugiuosi, kad buvo Žemės ūkio taryboje patvirtintos e, naudingos ir prasmingos priemonės. Labai ačiū. Dabar ponas Tarabėla. Dvi su pusė minutės jam. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos tikrai negalime taikstyti su to, kad Žemės ūkio komisijos narys ponas Hoganas nedalyvauja šioje diskusijoje, nes padėtis tiek e, pieno, tiek kiaulienos mėsos sektorioje yra labai įtempta, ypač Belgijoje pieno sektorius e, tiesiog apėmė visą šalį, ypač Belgijos šiaurę, Flandriją, toliau kalbėsiu olandiškai. Flandrijos kiaulio augintojų padėtis iš tiesų yra e, dramatiška. Šiuo metu supirkimo kainas siekia mažiau nei eurą, kai kur eurą 30 ir tokiu būdu negalima padengti e, gamybos auginimo sąnaudų, kurios siekia eurą 50 už kilogramą. Todėl Taigi negalima padengti netgi gamybos sąnaudų, o e, ši padėtis e, daro įtaką ir visiems kitiems žemės ūkio sektoriams. Jeigu nepasikeis padėtis rinkoje, mūsų laukia katastrofa. Komisija privalo imtis priemonių, kad įveiktų šią krizę. Buvo nekarta šiame parlamente kartota, kad supirkimo kainos negali būti žemesnės už gamybos kainas. Taigi nuo žodžių reikia per, pereiti prie darbų, reikia imtis kokiačių priemonių, siekiant sumažinti pasiūlą ir reikia nustatyti arba įsteigti atitinkamą tarnybą, kuris stebėtų staciją rinkoje ir fiksuotų supirkimo kainas bei e, besikeičiančią situaciją rinkoje ir pelno maržą. Taip pat reikia kalbėtis su Rusija dėl embargo panaikinimo. Taigi komisijos nary situacija verčia nustoti kalbėti ir um, galvoti ir reikia imtis nedersint veiksmų. Bas Belder dabar kalbės pusantros, ne vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Taip pat ir už jūsų puikia olandų kalba. Kiaulienos sektoriaus krizė tęsiasi per ilgai. Kiaulienos augintojų iš Niderlandų vardu kelis klausimus noriu užduoti. Ar komisija yra pasirengusi svarstyti alternatyvas, alternatyvas privačiam sandėliavimui, turint omenyje, kad krizė yra ypatingo masto. Būtų galima leisti skersti keulės e, tam tikrą laiką anksčiau, nei dabar yra numatyta ir tokiu būdu būtų sumažintos sandėliavimo kainos ir pagerėtų padėtis rinkoje. Antras dalykas, labai svarbu vėl atverti Rusijos rinką. Jeigu PPO neigiamai įvertins Rusijos taikomas priemonės, tai reikia kuo greičiau susitarti dėl techninių rinkos atverimo priemonių su Rusija. Taip pat būtina užtikrinti vienodas sąlygas arba siekti užtikrinti tiek ES, tiek užsienio keulio augintojams. Ačiū. Salimovičius. Vieną minutę dabar kalbės, prašau į diskussioną omkring problematik. Ačiū pirmininkė. Apartami problemas kiaulienos rinkoje atrodo, kad didžiausia problema yra Rusija. Tai nėra tiesa. Mūsų augintojai labai menkai susijęs su Rusija. Kitiems sektoriams e, galbūt sunku yra rasti alternatyvų e, rinkų, tačiau šiuo atveju problema yra politikai. <clears throat> Komisija daugiau dėmesio skiria trumpalaikiams sprendimas, pavyzdžiui, pračiam sandėliavimui ir vietoj to, kad būtų sprendžiama problema struktūriškai, e, tas privatos, privataus saugojimas sprendimas tik pablogins situaciją. Mums reikia ieškoti E, ilgalaikių sprendimų. Reikia didinti sektoriaus konkurencingumą ir kelti griežtesnius reikalavimus gyvūnų e, geroviai toms tų šalių atžvilgių, kurios e, eksportuoja savo produkciją į Europą, kad suvienodintume konkurencijos sąlygas. Taigi čia mums reikia imtis veiksmų, kad padėtume tiek vartotojams, tiek ūkininkams. Ačiū. Toliau Anja Hazenkamp. Vieną minutę. Yes, sorry. Thank you, uh, chairman. Dank u wel, voorzitter. De varkensindustrie. Ačiū pirmininkė, kiaulienos sektorius. Uh, jau kenčia kelis dešimtmečius nuo įvairių krizių. Ši krizė nėra nauja. Ankstesnės krizės buvo e, susijusios su rinkos viravimais, su keulių maru ir taip toliau ir panašiai. Ir reikia paminėti, kad Europoje milijonai keulių yra auginami netinkamomis sąlygomis, kad tik kuo greičiau būtų nupenėtos ir parduotos. Taip pat uh, E, keulių kastravimas yra pakankamai rimta problema netinkamų laikų, nors tai e, įstatymai ir draužia jau 20 metų. E, problemos kyla ne dėl to, kad Rusijos rinka užsidarė, problema kyla dėl to, kad pasiūla yra didesnė už paklausą. Europa neturėtų daugiau leisti būti laikoma įkaitė tokios situacijos. Būtina reformuoti keulienos sektorių. Šis keulienos sektorius serga lygiai taip pat, kaip ir jame auginamos keulės ir būtina į tai atkreipti dėmesį ir todėl aš manau, kad būtina atsisakyti Europoje žemės ūkio subsidijų. Ačiū uždėmesį. Dankjewel. Uh, nu is de lady with Annie voorzitter een ander geluid uit nederland. ačiū pone pirmininke komisijos nary kiaulių augintojai ne pirmą kartą jau e, pačiame svarstamos darbotvarkės gale atsiduria tai yra jiems rūpimi klausimai. Šiuo metu keulienos auginimo sąnaudos yra daug didesnės už supirkimo kainas ir po to, kai Rusija pradėjo taikyti boikotą, tikiuosi, jis greitai bus panaikintas, situacija dar labiau pablogėjo, kadangi gamybos apimtis kiaulienos dar labiau didėja, tai e, mažėja kainos o sąnaudos smarkiai padidėjo dėl aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės reikalavimų. Dėl to Niderlanduose ūkininkai patiria 20 euro centų už kilogramą papildomas sąnaudas. <clears throat> Todėl negalima kalbėti apie vienodas keulienos auginimo ir keulio auginimo sąlygas ne tik, kad lyginant su trečiosiomis šalimis, tačiau ir ES viduje. Taigi turime padėti e, baigti e, keulienos auginimo veiklą tiems ūkininkams, kurie nori tą padaryti ir siekti pagerinti arba suvienodinti e, situaciją susijusią su supirkimo kainomis. Ir praėjusiais metais aš gavau pakankamai gerus pasiūlymus iš žemdirbių organizacijos Kopa Kožeka sustikimo kontekste. Ir aš manau, kad būtent e, tokiais planais turėtų Europa vadovautis ir bandyti juos įgyvendinti. Ponas Karskis vieną minutę dabar kalbės. E, z powodu trwającego już od dłuższego czasu ogromnego kryzysu. Dėl tebesitęsančios krizės e, visoje Europoje atsidūrėme dramatiškoje situacijoje dėl labai žemų kainų. Dėl to ūkininkai susiduria su finansinėmis problemomis. Mūsų frakcijos iniciatyva 2014 metais parlamentas kreipėsi į komisiją, kad būtų imtas netidėliotinų priemonių padėti ūkininkams, kur, kurie susiduria su Rusijos e, importo draudimo pasiekmėmis. Katastrofinė situacija keulieno sektorioje Lenkijoje reiškia, kad mes patiriame nuosalių taip pat ir afrikinių keulio, keulių maro, kas kelia taip pat ir eksporto problemų. O keulių augintojai yra daug prastesnė situacija Lenkijoje negu kitur. Lenkijos ūkininkai taip pat nukentėjo ir nuo sausros pernai, e, kas sukėlė daug rimtų problemų augintojams, nes buvo mažiau pašaro, pašaro kainos išaugo. Todėl aš kreipiuosi į komisiją, kad įimtųsi netidėliotinų priemonių, kad ši krizė būtų išspręsta nedėlisant. Ačiū, ponia Karski. Toliau ponas Jakovčič. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė, mums reikia ir trumpalaikių sprendimų, ir ilgalaikių. Trumpalaikiai sprendimai turėtų padėti diversifikuoti e, rinką, produktų rinką, taip, kad būtų galima užkariauti kitas rinkas, pavyzdžiui, Kinijos. Mes galime užkariauti Kinijos rinką Jeigu mm, ponas Hoganas turėtų skraidyti po visą planetą ir turėtų padėti išspręsti šią situaciją. Tuo pat metu reikia ir ilgalaikių sprendimą. Tai ir bus e, ilgalaikis sprendimas, jeigu diversifikacijos pasieksime ir sugrįšime į Rusijos rinką. Aš norėčiau paprašyti, e, kad būtų nusiusta inspekcija į Kroatiją, kad būtų įstikinta, kad ten nėra keulių maro. E, nes e, Kroatija tikrai gali užtikrinti e, gerą gamybą. Ponas Ek. Ačiū, ponė pirmininkė. ES gaminama daugiau keulienos nei suvartojama dėl įvairių priežasčių. Pirmiausiai dėl embargo taikomo pigiam importui, taip pat ir dėl to, kad žmonės vis mažiau vartoja nesveikos e, keulienos. Aš galvojau, kad mes pasimokysime iš pieno sektoriaus krizės. Dabar smarkiai mažėjančios kainos nereiškia nieko kito, kaip netinkamai vykdoma žemės ūkio politika, nes didėjai prekybos tinklai dabar yra įgavę tokią galę, kad gali diktuoti kainas. Todėl e, kainos turi būti orientuotos į paklausą, o keulienos augintojai ir gamintojai turi pagaliau suvokti, kad ir ateityje didės e, tas skaičius žmonių, kurie uh, E, nevalgys keulienos arba apskritai taps vegetarais. Žodis poniai Sander. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Ponė komisijos nariai padėtis yra sudėtinga. Jau ilgus mėnesius e, ūkininkai pardavinėja į nuostolį nuo 15 iki 20 procentų kiaulių ūkiuje, ūkių Prancūzijoje balansuojant išlikimo ribos. Ir tai susijęs su e, Rusijos embargo. Ką e, daro komisija, kad padėtų ūkininkams? E, E, pakelti mūsų diplomatinio pasirinkimo kainą. Reikia struktūrinių sprendimų, taip pat reikia subalansuoti ver, verčių grandinę. Turime savo konkurencijos įstatymus atitinkamai pritaikyti, kad leistume ūkininkams organizuotis ir e, turėti įtakos dėl kainų nustatymo. E, kalbant ne tik apie keulių sektorių, bet visą žemės ūkis išgyvena e, krizę. Ir jeigu ES nori, kad e, tvarus žemės ūkis joje išliktų, dabar yra laikas reaguoti. Ačiū. Ačiū. Dabar bus pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Ir pirmiausia, žodis Šonui Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dalyvavau posėdyje e, pirmadienį vakare, kur buvo e, komisijos narys Phil Hogan ir iš tikrųjų visi e, ima suvokti, kad krizė yra, bet ne, nėra sprendimų, kaip iš jos išbristi. Turiu keletą klausimų komisijos nariui Han. Visų pirma, noriu, kad atsakytumėt į klausimą, ar žemės ūkio sektorius, ne tik keulienos sektorius gali iš, iš, išlikti toliau e, išliekant Rusijos embargui. Kokios vidutinės ir ilgos trukmės perspektyvos yra e, didinti rinkas už ES ribų. Ir trečia, kokiu pastangu įmamasi, kad išauktų pardavimai Europoje ir užsienyje, ypač atsižvelgianti, ką sakė kiti kalbėtojai apie tai, kad žmonės Iš vis raginami nevalgyti, nevalgyti mėsos dėl įvairių keistų e, apžvalgų rezultatų, kurie yra publikuojami pastaruoju metu. Toliau Andrejs Mamikins, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, kiaulienos kainų smukimą galima paaiškinti įvairiausiamis priežastėmis. Žinome, dėl, taip, taip, dėl Rusijos embargo, daugelis kolegų tai minėjo, tačiau prieš sankcijų atsiradimą jau buvo krizė prekyboje. Prekyboje su Rusija jis sudarė 1 milijardą eurų už kiaulieną kasdieną. Latvijos e, ūkininkai dėl to nukentėjo žemės ūkio sektorius yra labiausiai reglamentuotas ES, tačiau ką galima padaryti, kas daroma, niekas, nieko nedaroma. Turime atgauti Rusijos rinkas. Mano šaliai Latvijai tai yra tradicinė rinka. Tai yra bendrai tradicinė ES rinka. Žinome, kad sankcijos atšauktos Baltarusijai ir e, keulieną gali patekti į Baltarusiją, tačiau tai neįvyks nei rytoj, nei poryt. E, toks rinkos atverimas įvyks per laiką. Norėčiau pasakyti, kad Latvijos keuliena buvo gana gerai žinoma ES, tačiau tai liks tik istorija, jeigu greitai nesimsime jokių veiksmų. Prašau. Bardzo. Pane Goševska, ačiū. Lenkijos keulių augintojų vardu norėčiau išreikšti jų didėjantį nerimą dėl kiaulienos rinkos destabilizavimuose ir dėl to, kad trūksta komisijos veiksmų. Mano šalis patyrė didžiausius padarinius, kurios sukėlė komisijos priemonės prieš Afrikinio keulių maro paplitimą, kas turėjo didžiulį poveikį kainoms. Komisijos priemonės padėti augintojams nebuvo veiksmingos, jie patiria nuostolius kasdien, gavybos išlaidos didėja, o kainos mažėja. Man, mano šalies kiaulienos sektoriui būtinas yra, būtina finansinė parama Mes laukiame, kad komisija imtųsi priemonių, kuri turėtų tiesioginį realų poveikį šiam sektoriui. Mano šalyje, kuri tapusi tam tikrą buferinį zoną e, Europos Sąjungoje ir pati viena negali išspręsti visų problemų. Todėl mano klausimas komisijai yra toks, ar ji galiausiai imsis reikalingų priemonių, siekiant užtikrinti, kad e, šioje grandinėje kainų lygis būtų tinkamas. Liepa, gospodine predsjedniče. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paremti Žemės ūkio komitetą, kuris uždavė šį klausimą, nes ūkininkai Europos Sąjungoje ir keulienos sektorius patiria krizę. Diskutuotina, ar ši krizė dar netaps aštresnė ateityje. Mes planuojame bandysime iš privataus saugojimo mėsą pradėti pardavinėti vasarą. Nežinau, ar tai bus pats geriausias laikas tam. Taip pat norėčiau pabrėžti klausimą, ar lėšos skirtos ūkininkams jos iš tikrųjų pasies. Norėčiau paraginti komisiją sustiprinti programas e, privataus saugojimo sistemai, nes e, labai dažnai ūkininkai patiria manipulaciją su pirkėjų e, rankomis. Ir čia e, ne tik e, keulieno sektorius nukenčia. Taip pat noriu pritarti kolegoms dėl to, kad komisija turėtų stengtis praplėsti mūsų rinką ir siekti, kad kitos šalis taikytų aukštesnius standartus. Ačiū toliau. Marija Grapini. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponia komisarė. Kiaulienos e, sektoriaus kainų e, krize yra jums puikiai žinoma. Spaudimas kainams reiškia, kad mažėja ir kiaulienos augintojų. Man atrodo, kad trūksta ilgalaikės vizijos, man atrodo, ir BŽUP turi siekti subalansuoti pasiūlą ir paklausą. Ką darysime PŽP rėmose, kad pasiektume trečias, trečių šalių rinkas? Pone komisarė, turint galvoje jūsų kompetencijos rytį, galbūt galėtumėte daugiau papasakoti apie Rusiją. Mano šalis tradiciškai turi stiprų keulienos sektorių ir e, reikia galvoti dėl ilgalaikių e, sprendimų. E, nes reikia kažkaip galų galę susidaroti su šią krizę. Tai ačiū dabar, ponas Bronislavas Skripek. Unija buvo vždy hrdá na kvalitu polnohospodárskej. Europos Sąjunga visuomet didžiavosi savo žemdirbių darbo kokybę atskirose valstybėse narėse. Kilus dabartiniai kriziai turime rasti atsakymą į klausimą, kaip e, iš tos krizės išbristi. Patirėme nuostolius dėl Rusijos taikomo embargo ir mūsų pareiga yra padėti žemdirbiams. Turime rasti galimybių išmokėti kompensacijas kiaulienos gamintojams, taip pat trauk, taikyti privataus sandėliavimo priemonės, kad galėtume parduoti kiaulieną į trečiasias šalis, nepaisant mūsų subsidijų tokiose šalise, kaip Slovakija padėtis yra ypatingai sudėtinga. Slovakijos ūkininkai negali konkuruoti su savo kolegomis iš kitų valstybių narių. Privalome ieškoti sprendimo, kuris būtų priimtinas visam sektoriu, nes krizė tikrai yra labai opi. Ačiū. Pana Šekirskui dar labai trumpai suteiksime žodį. Paprašiau žodžio, norėdamas trumpai pakomentuoti. Komisijos narys Hoganas šiuo metu lankosi Lenkijoje žemės ūkio ministro E, kvietimu ir tas kvietimas buvo išsiųstas prieš šešias savaitės. Ir šios dienos diskusija ir sprendimas įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę buvo priimtas pirmininkų suėgoje. Gaila, kad negalėjome šio klausimo svarstyti pirmadienį, kuomet posėdėje dalyvavo ir ponas komisijos narys Hoganas, tačiau džiaugiuosi, kad komisijos narys Hanas dalyvauja šiame posėdėje, nes jos rytis kruojama yra susijusi su žemės ūkiu. Mes turime suvokti, kad e, Europos rinkoje vartojimas mažėja, ypač dėl įvairių akcijų susijusių su to viešųjų akcijų, kuriuose kalbama apie tai, kad mėsos vartojimas sveikatai kenkia, ypač raudonos mėsos vartojimas Taigi dabar šioje situacijoje yra labai sudėtinga, ypač mažėjant gamybos apimtims, išsilaikyti smulkėsiams ūkininkams. Todėl reikia jiems specialiųjų paramos priemonių, nes smulkiai ūkininkai labai svarbus Europos žemės ūkiui. Ačiū. Dabar komisijos vardu kalbės komisijos narys Johannes Ahan. Prašau. Mm. ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Labai ačiū taip pat ir už tą informaciją apie tai, kad kolega Filas Auganas negali dalyvauti posėdėje. Galiu Jūs patikinti visos komisijos vardu, kad mes įdėmiai stebime e, rinkos padėti žemės ūkio sektorijoje ir e, pirmadieniais per žemės ūkio ministrų tarybą tikrai E, gyvulinkystės klausimai, mėsos sektoriaus klausimai yra pakankamai aukštai darbo atvarkė įrašyti. Komisija, taikydama savo priemonės, numato tam e, tikrą situacijos gerinimo, švelninimo būdą žemdirbiams ir šiuo sudėtingu metu mes siekiame paremti visus, ypatingai labiausiai nukentėjusius, tačiau turime nepamiršti, kad bendroji žemės ūkio politika yra reformuojama ir šiuo metu ji orientuojasi taip pat į situaciją rinko. Europos parlamentas tos pokyčius e, nuolat rėmė, nes <clears throat> negalime pritarti e, tai žemės ūkio gamybai, kuri neatitinka e, paklausos ir netitinka poreikių, todėl reikia kurti tokias struktūras, kurios būtų labiau pritaikytos prie situacijos rinkoje. Tie, kurie neigia šios struktūrinius pokyčius, elgesi nesažiningai, o mes siekiame sąžiningo žemės ūkio politikos, ar kalbėtume apie keulienos, pieno arba kitus žemės ūkio sektorius, komisija pasinaudos suteikiama veiksmų laisvė tam, kad sušvelnintų žemdirbių patiriamą poveikį ir užtikrintų bendro žemės ūkio politikos ateitį. Kai kuriems kolegoms, kurie apie tai kalbėjo, galiu tik tai pasakyti, kad būtent Europos parlamento nariai dažnai situacija rytų Ukrainoje svarsto ir mes tikimės, kad ta situacija greitų laikų išsispręs, esu optimiškai nusiteikęs ir jeigu taip įvyks, tai manau, kad e, ta pasikeitusi situacija turės teigiamo poveikio ir žemės ūkio sektoriui. Ačiū, ponė komisijos nariai. Baigiame posėdį. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas kito posėdžio.